Start. Pradėkime. Prašom visus susėsti. Matau, kad jūsų kartelės jau yra aparatuose, viskas gerai atrodo, nesitikrinsime, manome, kad mūsų technikai pakankamai profesionalus ir viskas veiks. Pirmiausiai turėtume balsuoti dėl ES finansės e, paramos Afganistanui biudžeto kontrolę. E, Pone Jetenmaki yra mūsų pranešėja šio klausimu. Taigi, antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis už, prieš, atmestas. Septintasis už, prieš, Manau, kad reikėtų pasitikrinti. Septintasis pakeitimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Devintasis. Dėl Afganistano balsuojame. Devintasis pakeitimas. Kas už prieš? Susilaikė. Atmestas. Dešimtasis už. Prieš. Atmestas. Vienuoliktasis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. E, dvyliktasis su žodiniu pakeitimu. Pirmuoju, kas už, prieš, silaikė, priimta. Tryliktasis, prieš, atmestas. Keturioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Septynioliktasis už, prieš prieš, sulaikė atmestas. 18 kas už, prieš, sulaikė, priimtas. 19 kas už, prieš, sulaikė, atmestas. 20 už, prieš, sulaikė, atmestas. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt pirmasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Galime, jeigu norite, pasitikrinti, bet atmesta. Dvidešimt antrasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt trečiasis už, prieš prieš susilaikė atmestas. 24. Kas už prieš susilaikė atmestas. Toliau e, galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuojame. Prašom pradėti. Baigiame. 32 už, 4 susilaikė. Niekas nebalsavo prieš, sveikinu ponę Jėtinmekį. Toliau Grūzija. Pono Lyzek pranešimas. Tryliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Galime pasitikrinti. Balsuokime dėl tryliktojo pakeitimo. Baigiame. Priimtas. Keturioliktasis kas už, prieš, sulaikė, priimtas susilaikė priimtas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. Toliau 16, 18 už, prieš, susilaikė priimtas. 20 už, prieš, susilaikė atmestas. 21 su pranešė žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 22 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 kas už, prieš, turime pasitikrinti. 23 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas vienu balsu. Ne viskas pavyko jums bandant sutelkti jėgas. E, pereiname prie kitų. 24-25 pakeitimas, kas už? prieš susilaikė priimtas. Priimti. 26 už prieš susilaikė atmestas. 27 už prieš susilaikė priimtas. 28 už prieš susilaikė atmestas. 29 kas už prieš susilaikė, pasitikrinkime dėl 29-ojo. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. 30-asis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis kompromisas kas už, prieš Dėl 30 gerai grįžtame, galime pasitikrinti. Baigėme. Priimtas. Tokia pat dauguma, kaip kad matės man iš tribūnos. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. 32 balsuojame, baigiame. Atmestas. 34 toliau kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 37 už, prieš, susilaikė, priimtas. 38 už, prieš, susilaikė, turime pasitikrinti. Balsuojame dėl 38. Baigiame. Priimtas keturių balsų persvara. Galim dar pasitikrinti, sako pirmininkas. 39. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. 40. Už. Prieš susilaikę. Man atrodo atmestas, bet pasitikrinkime, balsuokime. Baigiame. Priimtas. 41 už. Prieš. Susilaikę. Dar kartą turėtume pasitikrinti dėl 41 dabar. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame. Priimtas dviejų balsų persvara. 42 už. Dėkoju prieš. Reikėtų pasitikrinti. Balsuokime dėl 42. Baigiame. atmestas, kadangi balsai pasiskirstė po lygiai. Kita karta e, bus kitaip. 43 už prieš susilaikė priimtas. E, pasitikrinsime dėl 43. Balsavimas baigtas. Priimtas. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 45. Už. Prieš. Prieš. Man atrodo, kad e, priimtas, bet pasitikrinkime. 45. Balsuojame. Baigiame. atmestas. Ne. Ponos Svobodos balsas už, vis tik tai priimtas. Ketvirtasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaikė, priimtas. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Tikrinamės? Gerai. 47. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 48 už. Prieš. Susilaikė priimtas. 49 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas už prieš, susilaikė, priimtas. 52 už, prieš, susilaikė, priimtas. 53 už, prieš, susilaikė. Man norisi pasitikrinti, dėl 53 balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 54 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 6 e, kompromisas. Kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 58 už. Prieš. Susilaikė. Teks vėl pasitikrinti dėl 58. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 59 už, prieš, susilaikė, priimta. A konstatuojamoji dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Galime pasitikrinti, jeigu norite. Gerai. Balsuojame dėl antro pakeitimo. Baigėme. Priimtas net ir jums balsavus. Taip. Pirmas kompromisas, kas už prieš priimtas. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Septintas ir aštuntas kartu identiški. Kas už prieš susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl 12 balsuojame. Baigiame. Kas prieš? Ana prieš. Ponas Vauda prieš. E, priimtas vis tiek 20 už 19 prieš. Toliau inta komiteto pakeitimai. Iki aštunto galime balsuoti vienu kartu, ne? Nuo pirmo iki septinto. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Aštuntasis atkrenta, dabar elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Dar dėl aštuntos pastraipos? Aštuntasis pakeitimas E, turėjome dėl jo, dėl jo balsuoti, jeigu buvo nepatvirtintas penktasis. Aš prie, prisimenu, kad penktas buvo patvirtintas kompromisas, taigi nereikia balsuoti dėl aštunto pakeitimo. Viską gerai atsimenu. O dabar e, elektroninis balsavimas. Prašom. Dar reikia, kad du balsuotų. Hanės Svoboda ir dar kas nors turi balsuoti. Gerai, balsavimas baigtas. Puiku, sveikinu poną Lyseką patvirtintą. Yeah. Now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 turime diskutuoti dėl Kroatijos paraiškos priimti ją į ES narės. Tie, kurie turė, norėtų išėti iš salės, turėtų dabar tą ir padaryti, o tie, kas nori dalyvauti tolesniam darbė, mielai kviečiam pasilikti. Kaip jau sakiau, kalbėsime apie Kroatijos paraišką priimti į ES. Nepamirškime, kad Kroatijai ir Europos Sąjungai. Tai yra labai svarbus momentas. Mes diskutuosime dėl 7 ir 8 punkto kartu. Ir mes turime pranešimą, kur, du pranešimus, kuriuos parengė abu Duhanes Svoboda. Viena dėl, stojimo, su, dėl prašymo priimti į Europos Sąjungos norės ir kita sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo Europos Sąjungą. Taryba kreipėsi į parlamentą prašydama sutikimo. Yra numatyta, kad Varšuvoje gruodžio 19 dieną bus pasirašyta stojimo sutartis ir paskui valstybės narės ir Kroatija vykdys reikiamą procedūrą ir galiausiai 2013 Liepos 1 Kroatija turėtų tapti dar vieną ES narę. O dabar kviečiu pranešėją poną Svobodą e, pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs minėjote, mes dabar aptarėme 7 ir 8 darbuotvarkės klausimus, 8 yra svarbesnis, tačiau kartu ir paprastesnis, nes turėtų būti pritariama ar nepritariama tam stojimui. Aš manyčiau, kad aš pats asmeniškai galiu tik pritarti šios šalies prisijungimui prie ES. Vyko dėrybos su Kroatija ir šių dėrybų metu taip pat buvo rengiami pranešimai, tą darė mūsų institucija, mūsų komiteto kolegos. Mes nekartą pabrėžėme būtinybę atlikti kai kurias reformas ir Europos parlamentas nuolatos laikėsi kritiško požiūrio, tačiau tuo pat metu konstruktyvaus, kadangi Kroatija buvo skatinama reformas įgyvendinti. Mes Europos parlamente žinome, kad kai kurios šalis nepritarė Kroatijos stojimo Europos Sąjungą, bet mes vykdėme tam tikrą spaudimą tam, kad um, e, būtų 2011 metais nagrinėjama tai, kas yra neaišku. Ir dar šiemet turime laiko sprendimui priimti. Kitaip tariant, mes pritarėme šiam, šiai sutartį, kolega Pasku teisingai sakė, mes norėtume, kad Varšuvoje numatytą dieną šis sutartis būtų pasirašyta. Dėrybos parodė, kad svarbiausi dalykai, kurių siekia Europos parlamentas, e, yra tinkamai įgyvendinami. Na, bent jau pakankamai, kad galėtume šiai sutarčiai pritarti. Aš tai nulatos sakiau, mes kalbame apie įvykio svarbą ne tik Kroatijai, bet ir visam regionui. Aišku, e, artimiausių metų šiame regione niekas kitas, jokia kita šalis prie ES neprisijungs, nes darybos dar nevyksta. E, gruodžio mėnesį taryba turės šią linkmę priimti reikiamą sprendimą. Mes remiamės principu, kad darybos vyks su kitomis šalimis netrumpiau negu su Kroatija, tai artimiausių metų stojimo naujo kokio nors ES nėra laukiama. Tačiau tai rodo, kad sprendimas dėl Kroatijos yra labai svarbus. Tai nereiškia, kad procesas, ES plėtros procesas sustos. Ne, mes siunčiame šiam regionui signalą, kad esame atviri priimti naujas valstybės, tačiau kiekviena valstybė turi sukurti pirmiausia pas save reikiamas sąlygas tam, kad galėtų siekti narystės ES. Tai štai, mano rekomendacijos būtų tokios. Taip, turėtume pritarti Kroatijos stojimui į ES Manau, kad Europos parlamentas pritars tam sprendimui ir kad tai bus teigiamas signalas visam regionui. E, savo dokumente mes atkreipiame dėmesį į sąlygas, kurias kelia Kroatija Europos parlamentas. Man atrodo, dėl ratifikavimo procedūros problemų neiškils, tačiau tai reiškia, kad Kroatija dar turi dėti papildomas pastangas teismų srityje, politikos, ekonominės ir socialinės srityje ir panašiai. Kroatija turi užtikrinti pilietinių teisių įgyvendinimą, taip pat etninių mažumų teisių apsaugą tokių kaip serbų mažuma, ar ir ne tik etninių mažumų, bet ir kitokių mažumų, pažiūrėjau, seksualinių teisės. Esame girdėję apie vykusius incidentus, kuriuos gyvai kritikavome tada, kai jie vyko. Aš manau, kad taryba iš viso to konteksto padarys reikiamas išvadas. Ši rezoliucija e, bus yra parengta taip, kur, kad būtų aiškiai išreikšta, kad taip mes pritarėme ratifikavimo proceso pradžiai, tačiau kartu sakome, kad Kroatija turi būti e, budri, prisimti tenkančią atsakomybę, tinkamai bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamojo tribunolu, turi būti užtikrinta galimybė padėkeriams sugrįžti, turi būti užtikrintos galimybės tinkamai plėtoti vidaus rinką ir panašiai. Mes manome, kad dar Kroatijai ir ne tik jai lieka šis veitas nuveikti, eliminuojant iš savo politikos ryties tokią blogybę kaip diskriminacija. E, dabar e, vyksta stojimo Europos Sąjunga vyks stojimo Europos Sąjunga Kroatijos procesas ir ji turės dėti papildomas pastangas. Tie galėčiau pasakyti apie savo pranešimą. Tikiuosi, kad lapurčio 20 dieną Strasbūre mes galėsime balsuoti dėl šio dokumento ir galiausiai paskui gruodžio 1 dieną Briuselėje mes, mes galėsime priimti savo sprendimą. Kitaip tariant, galėsime pateikti parlamento pritarimą Kruatijos stojimui į ES. Tai bus ilgo ir labai darbingo proceso pabaiga, e, kurį lydėjo abipusi draugiška atmosfera ir simpatija. Norėčiau pasakyti, kad Kroatijos vyriausybės ir parlamento nariai nuolatos atsižvelgdavo į mūsų parlamento pateiktas deklaracijas, nes mes e, savo deklaracijas, pareiškimus ir pastabas visada teikėme draugiškai ir korektiškai, net jeigu kartais tekdavo kai kuriuos Kroatijos sprendimus kritikuoti. Aš manau, kad ir toliau vyraus abipusio bendradarbiavimo dvasia tarp Kroatijos parlamento ir mūsų. Pirmininkas, dėkoju šis žingsnis iš tiesų labai svarbus ir mums, ir, ir Kroatijai. Mes galime parodyti, kad viskas gali vykti labai sklandžiai, mes nenorime stabdyti savo plėtros proceso, o kai dėl Kroatijos mes tikrai laukime, kad Kroatija prisijungtų greičiau prie ES ir kad mūsų kolegos, Kroatijos parlamentarai greičiau taptų uh, parlamento nariais. Dabar žodis ponui Bernd Posel, čia žilinai pranešėjui. Dėkoju. Norėjau užduoti tokį klausimą. Kada vyks balsavimas Strasbūre? Pirmiausia, buvo numatyta pirmadienį 14 dieną. Kolega Svoboda kalbėjo apie lapkričio 20 dieną. Ponas Svoboda tikino, kad tai yra ketvirtadienis. E, tačiau sekmadienis tiksliau yra lapkričio 20, tai čia būtų truputėlį perlengta lasda, ko gero. Na taip, tą dieną švenčiama pono Otto von Habsburgo e, sukakties paminėjimas. Tačiau patikslinta data turėtų būti 17 diena. Taip, tai ir bus lapkričio 17 diena patikslina ponas Habsburgas svoboda. Tai bus ketvirtadienis. Aš, ko gero, esu šešėlių pranešėjų vyriausias ir naudojusi progą, norėdamas padėkoti ponui Svobodai už puikų bendradarbiavimą. Tas bendradarbiavimas truko metų metus, sprendžiant šį Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą klausimą. Įvykis iš tiesų istorinis, turime nepraleisti šios istorinės progos. Prieš 20 metų aš buvau Kroatijoje tą pačią dieną ir mačiau, kad ten vyko žiaurus karas. Šimtai tūkstančių žmonių. Devyniasdešimt pirmųjų metų rudenį turėjo būti perkelti, buvo sugriautas Vnukovas ir tuo met viskas vyko kitaip. Buvo dešimtis tūkstančių mirusių, šimtai tūkstančių žmonių turėjo palikti savo namus. Ir dabar po 20 metų turime galimybę dalyvauti e, Kroatijos dėrybų su ES dėl stojimo procese. Tai yra iš tiesų istorinis įvykis. Na taip, prireikė 20 metų, tai yra ilgas laikotarpis, tačiau stojimo procesas smarkiai pasistumėjo pirmin ir norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, jog mūsų komitetui pavyko, kad prie mūsų prisijungė ir kiti kolegos. Labai puiku visą tai, kolega Saudo apie tai kalbėjo. 2009 metais buvo nustatytas konkretus darbų kalendorius, kai kas buvo prieš įstojimą į Europos Sąjungą. Tačiau tai buvo labai svarbu. Jeigu nenumatyta būna jokių datų, jokių darbų kalendoriaus, tai tuomet objektyvių kriterijų nelieka. Na, aišku, datą stojimo galima atidėti, jeigu matoma, kad šalis kriterijų e, reikalavimų netitinka. Tačiau datas numatyti labai svarbu, kad būtų galima pasistumėti pirmin, kai e, nėra problemų dėl kriterijų atitikimo. Aš manau, kad šis žingsnis svarbus mums, svarbus kruatams. Ir dabar Manau, kad šis procesas yra Europos parlamento didžiulis žingsnis pirmin. Buvo daug kliučių, daug trūkdžių šiame kelyje, Europos parlamentui pavyko pasiekti, kad procesas nesustotų. Jokia šalis kandidatė neturėjo atsakyti į tiek daug klausimų, atitikti tiek daug pagristų ir nepagristų sąlygų kaip Kroatija. O Kroatija elgėsi kaip Mama, užauginusi septynis vaikus ir kalbant apie aštuntąjį, stengiasi e, jam duoti visą tai, ką, būt, ką galbūt pamiršo duoti pirmiems septyniems, ar ko pamiršo išmokyti pirmuosius septynis. Na, tikiuosi, kad ponas Brokas galvoja taip kaip aš. Aš manau, kad reikėtų patikrinti, kad tos papildomos rezoliucijos susijusios su teisėkuros dokumentu, kuriam mes pritarėme, atitinka jį. Mes visi sutarėme, norime pritarti šiam procesui, tačiau apie rezoliucijas galėtume pasakyti štai, kad ten gali būti dalykų, kurie yra kritikuotini. Tačiau manau, kad reikėtų išvengti nereikalingų spekulacijų. Na, e, formuluotės yra trumpos, aiškios. E, mes nenorime kištis į e, vidaus Kroatijos politiką. Referendumas čia uh, vyksiantis bus labai svarbus žingsnis. Nes pernelyg didelis kišimasis į Kroatijos reikalų sprendimą gali pakurstyti antieuropinės nuotaikas ten. Euroskeptikams gali padėti. Tiesiog turime palinkėti šiai šaliai sėkmės. Savo frakcijos vardu aš pateikiau pakeitimus, kurių tikslas yra E, pagerinti tekstą, nesiekiama jo susilpninti, greičiau priešingai. Tų pakeitimų tikslas yra pasiekti, kad tekstas būtų trumpesnis, glaustesnis. Antro svarstymo metu turėsime progą dar prie to teksto sugrįžti, tačiau norėčiau rekomenduoti visiems, įskaitant ir kitas frakcijas, laikytis tokios linijos. Pone Svoboda, aš neteikiau pakeitimų, todėl kad manau, kad jūs viską padarėt puikiai. 16 punktas yra labai svarbus, ten yra pasakyta, jog mes džiaugiamės stojimo sutarties pasirašymu. Džiaugiamės tuo, kad Kroatija įstoja į Europos Sąjungą. Džiaugiamės dėrybų užbaigimu ir iš karto po to yra išreikštas toksai bet. Bet, kur minimos visos problemos, kurias Kroatija dar turi išspręsti darybų metu, bet juk darybos baigėsi, negalima iš Kroatijos reikalauti to, ko nebuvo reikalaujama iš kitų valstybių kandidačių. Tad siūlau štai ką. Pirmą ir šešioliktą punktus reikėtų sujungti, kad mūsų pritarimas stojimų starties pasirašymui jau būtų minimas teksto pradžioje, kad tai būtų mūsų svarbiausioji pareiškimo dalis. Na, o paskui galima paminėti tuos dalykus, kurie dar galbūt yra spręstini, galbūt atsiras pakeitimų kokiu nors, tačiau manau, kad pakeitimai, nors jų yra daug, turi tikslą tekstą padaryti racionalesnį, o nebandyti jo ištesti iki begalybės. Tiek tų pirminių diskusijų metu galėčiau pasakyti. Dar kartą ačiū visoms frakcijoms už puikų bendradarbiavimą. Labai ačiū. Dėkuoju, ponas Vaigelė. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat prisidėti prie to pasitenkinimo žodžių ir sveikinimo žodžių, kuriuos išreiškė prieš mane kalbėjo kolegos. Aš manau, kad mes visi sutarėm dėl to, kad Kroatija yra verta užbaigti pagaliau tą ilgą dėrybų procesą. Aš manau, kad visi pritarėme tam, kad šiame procese Kroatija pasinaudojo kiekvieną progą, kokią tik jai buvo suteikta, sprendė visas problemas, kurias nurodė pranešėjas. Tačiau aš manau, kad ši diskusija šiandien turi baigtis e, laikantis ES standartų, tokių, kuriuos yra numatęs parlamentas. Uh Taip pat nepamirškime, kad parlamentas pasižymė tuo, jog turi labai e, rimtų šalininkų rėmėjų Kroatijos. Mes e, ir kiti remiame Kroatijos siekius prisijungti prie ES. Sutinku, kad egzistuoja formalios procedūros, jas reikia įgyventinti skaidriai, kaip galima skaidriau ir kaip galima sparčiau. Dabar nei laikas, nei vieta pradėti kalbėti apie jau išspręstus klausimus, baigiant darybas. Tačiau niekam nepakenksime jau keletą dalykų ir paminėsime tų dalykų, kuriuos turėtų kandidatai spręsti, kad priderintų savo praktiką su uh, ES praktika labai draugiškai apie tai ir atvirai kalbėjo pranešėjas. Jis paminėjo tuos e, klausimus, problemas ir mes remiame tokį požiūrį. Manau, kad taip pat turėtume pabrėžti, jog Kroatija e, gana e, rimtai dirbo daug ką paukojo, kad pasiektų šį etapą ir jį e, verta tapti nare. Dabar ponas Brokas. Elmaras, prašom, serė ponė. E, jis kalbėjo su savo draugais Kroatijoje, tai neišgirdo, sako pirmininkas. Tai su Vokietijos parlamento narių kalbėjau apie finansus. Rengėtės ratifikavimui, ar ne? Ratifikavimui, ar ne? Sako pirmininkas. E, čia tik tai partijos kolega, o ne draugas, su kuriuo kalbėjau. Nedidelė pastaba. Aš e, pritariu kolegos Svobodo pranešimui. Ir Kitas dalykas, svarbu nusiųsti signalą, kad mes už Kroatijos stojimą Europos Sąjungą turėtume taip pat pažymėti, jog reikia dar kai ką nuveikti, įtvirtinant teisinę valstybę, administracinės struktūras, yra dar šiek tiek korupcijos, dar ne viskas yra gerai kai kuriuose srityse, tačiau turime kovo 11 dienos e, komisijos pažangos tarpinę ataskaitą ir galime konstatuoti, jog būtinos sąlygos, daug būtinų sąlygų yra tenkinamos, tai yra susiję su kitomis valstybėmis. Aš manau, kad tai yra pažanga ir sėkmė. Kalbant apie kitas Balkanų valstybės ir pažangos ataskaitas, tai čia dar iškyla nemažai sunkumų ir reikės turbūt daug laiko toms valstybėms, kol jos galės E, įstoti e, į Europos Sąjungą yra Salonikų pareiškimas 2003 metų, Kroatijai yra atvertos duris ir jos prisijungimas prie Europos Sąjungos turėtų stabilizuoti visą regioną. Aš manau, kad turėtume laikytis pranešėjo rekomendacijų ir turime pabrėžti tuos dalykus, kurie turi būti pabrėžti. Dėkuoju. Dabar ponas Langė komisijos vardu pasisakys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai parlamento nariai, kaip jūs žinote, komitetas komisija pateikė teigiamą nuomonę spalio 12 dieną dėl Kroatijos stojimo. Komisijos narys Fiulė pristatė stojimo paketą. Kroatija yra pirmoji valstybė, kuri turi taikyti naują stojimo tvarką. Ir čia yra tam tikrų naujų e, rodiklių ir kriterijų. Kai kas sako, kad dėl to užtrunkama truputį e, ilgiau, tačiau būtent šitie dalykai padėjo Kroatijai išeiti į finišo tiesėje ir komisijos paskutinėje ataskaitoje sakoma, jog Kroatija yra pasirengusi stojimui. Manau, kad e, šis pranešimas dėl stojimo bus be jokios abejonės e, jau paskutinis ir e, paskui turės vykti stebėsena. Dėl stebėsenos ataskaitos. komisija gavo gan rimtus įgaliojimus ir galės dabar stebėti padėtį ir nustatyti, koks yra realus pasirinkimo laipsnis. Rudenį bus parengta jau bus parengtos jau nebe pažangos ataskaitos, o stebėsenos ataskaitos ataskaitos ir tuomet bus aišku, ar Kroatija atitinka keliamus reikalavimus ir kokia pažanga padaryta. Norint parengti šitas ataskaitas, mums reikia stebėsienos lentelių. Tos lentelės bus rengiamas, remiantis informaciją, kurią gauname iš Kroatijos, tačiau ten reikės taip pat e, atsižvelgti ir į kitą informaciją iš nevyriausybinio organizacijų, sprendžiant apie realiai daromą e, pažangą. Tos e, stebėsinos lentelės bus pateiktos kitą mėnesį tarybai ir bus apie tai diskutuojama. Taip pat bus aptarti ir pažangos kai kurie aspektai asociacijos ir stabilizavimo sutarties e, kontekste. Beje, taip pat šių metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, vyks e, posėdis be stebėsenos ataskaitų ir be stebėsenos lentelių mes taip pat e, turėsime aptarti pranešimus dėl pačių problematiškiausių skyrių, pavyzdžiui, 23, kur kalba sukasi apie teisės saugos sistemą, taip pat nagrinėsime konkurencijos skyrių bei e, laisvės teisingumo ir saugumo skyrių. Taryba galės imtis priemonių, siūlant komisijos, komisijos teikimu, tuo atveju, jeigu Kroatija netenkintų kurio nors reikalavimo dėl narystės. Mes taip pat turėsime galimybę siūsti Kroatijai perspėjimo laiškus, jeigu bus konstatuota, kad yra tam tikrų problemų e, stebėsinos ataskaitose. Apibendrinamas galiu pasakyti, jog mes manome, jog šie stebėsienos ataskaitos pranešimai ir ataskaitos yra gera proga stiprinti santykius su Kroatija, tai įgalins mus geriau vertinti pažangą. Mes norime, kad Kroatija būtų jau absoliučiai pasirengus stojimui, stojimo metu. Dėkuoju, ponas Svoboda. Dėkuoju, ponė Piminkė labai trumpai. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir tarybai ir visoms valstybėms, kurios pirmininkavo tarybai pastaruoju metu, todėl kad e, jos taip pat prisidėjo prie bendradarbiavimo tarp institucinio. Šis darbas buvo atliktas pasitikėjimo dvasioje ir dėl to rastas sprendimas yra tinkamas sprendimas. Dvi pastabos. Pirmiausiai, dėl pono posel pasiūlymo. Aš e, esu pasirengęs priimti jo pasiūlymą dėl e, punktų nuo 1 iki 16 rašymo kartu tekste pirmiausiai, nes Tuo būdu būtų pateikiami teigiami dalykai iš pradžių, o paskui būtų kalbama apie būtinas dar įgyvendinti reformas. Ir tuo būdu dokumente būtų labai aišku, kad mes e, remiame stojimą ir kad sveikiname stebėtojų atvykimą ir, ir darbo pradžią. Be jokios abejonės aš išnagrinėsiu pakeitimus, ypač tuos e, pakeitimus, kuriais e, siekiama išbraukti kai ką. Turiu galvoje pono poselto pakeitimus ir kartu su pranešėju ir šešėliniu pranešėju mes e, aptarsim visus tuos aspektus. Aš taip pat norėčiau, kad kolegos pritartų pranešimui ir kad pasisakytų už Kroatijos stojimą, nes tai būtų stiprus signalas. Dėl <coughs> stebėsenos pranešimu. Mes e, susitarėme su šešėliniais e, pranešėjais, kad išnagrinėsime stebėsenos pranešimus, ataskaitas. Jos bus kelbiamas du kartus per metus. Ir nebent iškiltų kokiu nors rimtų problemų dėl reformų įgyvendinimo, mes e, turbūt galėsime sklandžiai įgyvendinti šį procesą. Aišku, parlamentas nevykdė stebėsienos, tai yra komisijos darbas ir jeigu iškils rimtų problemų, tuomet įsikišim ir mes. Dar kartą dėkuoju kolegoms, dėkuoju šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad kolegų nuomonė dėl šitų dviejų dokumentų bus teigiama. Ir atsiprašau, kad iškviečiau netyčia pona Poseltas sekmadienį, iš tikrųjų tas renginys vyks ketvirtadienį. Prieš baigiant noriu pasakyti, kad rytoj spalio 21.12 yra terminas, iki kada galima pateikti pakeitimus. Antras pranešimas. esame nusprendę nukelti e, datą pakeitimams pateikti dėl Ukrainos iki lapkričio 3, e, ketvirtadienio 12 valandos. Taigi, ponia Brokai, girdėjot? Pirmininkė, ar negalima padaryti to iki pirmadienio 31 spalio dienos? Aš sakiau 3 lapkričio. Ar taip? sako ponas Brokas. Ai, tai, tai jūs tada sakėte, kad ketvirtadienis, trečia lapkričio, pirmininkas pagaliau susitarėme, visi viską suprato, o kitas posėdis vyks Strasbūre e, spalio 20 ketvirtą dalyvaus Prancūzijos gynybos e, ministras, vyks vakare nuo 19.15 posėdis, Ir dar kartą pasakysiu pabaigoje, kad labai džiaugiuosi galėdamas e, pirmininkauti tokiam istorinės svarbos posėdžiui. E, kuo geriausios kloties linkiu Kruatijai. Pone Svoboda. Norėjau paklausti, ar ponas Brokas liks tarp kraštutinių kairiųjų ateityje, ar pakeis savo poziciją. Manau, būtų neblogai, jeigu aš ten likčiau, tai sustiprėtų RPP e ir kairieji. Jeigu jūs e, sėdite e, toje vietoje, tai tik tai į kraštą galite dar paeiti, į kraštutinę poziciją. Dėkui, pasimatysime Strasbūrė.